kentėjusiems e, nuo šios problemos. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kągi baigime diskusiją dėl šio darbo atvarkės punkto ir perkime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra rekomendacijų antrajam svarstymui dėl sunkasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo. Pranešės yra ponas Kadraujai. Taigi pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjai keturias minutės. Taigi žodis ponui Elkadravui, prašau. Dankjewel, voorzitter. Meneer de commissaris, collega. Ačiū gerbiamas e, pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiamas komisijos nariai. Tikiuosi, kad greitai didelę balsų daugumą priimsime šį pranešimą, kuris išplaukė iš e, institucijų dėrybų tai padarę, mes žingsime labai svarbų žingsnį ES transporto sektoriui. Tai kertinis dokumentas, kuris gali duoti labai aiškės gairės transporto politikai artimiausiais dešimtmečiais. Ir tiesioginė įtaka praktiškai priklausys nuo valstybių narių valios, kiek jos norės pasinaudoti naujai atsirandančiomis galimybėmis. Mes neprimame sprendimų, mes tik tai padarome, atveriame galimybės Mes kaip parlamentarai manome, kad tokie principai kaip mokėtojas moka arba išorinių e, kaštų internalizavimas yra labai svarbus ir jie turi būti taikomi. Dauguma mūsų žinome, kad ponė Wortman Kohl 2006 metų dokumento peržiūrai vadovavo ir ji labai aktyviai kovojo E, komisija pateikė naują pasiūlymą ir mes šį pasiūlymą svarsome jau trejus metus. Visi, kas šį dosiją stebėjo labai atidžiai, žinome, kaip sunku buvo pasiekti šio rezultato. Tai yra kompromisas tarp skirtingų institucijų, taip pat tai yra kompromisas institucijų viduje, kurį paremė e, tarybos tik nedidelė dauguma. Ir taip pat parlamente yra daug oponentų, kurie mano, kad šis dokumentas yra per daug toli siekiantis arba per mažai siekiantis. Darybininkų komanda, e, dirbanti dėl šio dokumento šešėliai, pranešėjai aš pats ir Europos komisija, kuri parengė šį subalansuotą sprendimą, padarė labai daug. Todėl mes turėtume visi paremti šį mūsų pasiektą paketą, nes tai yra žingsnis teisinga kryptimi. Jis suteikia valstybėms narėms galimybę pirmą kartą uh, įtraukti e, kelių e, mokesčių sistemas greta tų, kurios jau dabar egzistuoja, į kovą su e, triukšmo tarša. Ir tos įplaukos galės būti investuojamos infrastruktūrą. Valstybės narės be to galės įvairesniais būdais kurti mokesčių rinkliavų sistemas. Jos galės jas pakoreguoti pagal laiko tarpus ir panašiai. Bus galima geriau kontroliuoti, kas vyksta. Žinoma, norėtume, kad valstybės narės labai aktyviai stengtųsi e, sukurti subalansuotą e, sistemą ir ją įgyvendinti. Mes e, tikimės, kad labai didelė dalis gautų įplaukų grįžtų į kelių infrastruktūrą. Parlamentas reikalauja, kad čia būtų kuo daugiau skaidrumo. Valstybės narės turi informuoti apie tai, kokią dalį rinkliavų ji gražina į transporto sistemą ir panašiai. Sistemos turi būti pritaikytos e, didesniems automobilių parkams, transporto priemonių parkams. Ir e, be to turime galvoti apie transporto kelių gerinimą. E, saveikumo sistemos yra labai svarbios. E, viena vienoda sistema daugmaž turėtų būti sukurta visose 25 ar 26 valstybės narėse, kad e, transporto priemonių vairuotojams būtų mažiau sunkumų. Taip pat pranešime yra tam tikrų koreliacinių lentelių. Yra pateikta daug reikalingos informacijos iš visų trijų institucijų Tokiu būdu mes e, užtikriname, kad koreliacinės lentelės nesukurtų nereikalingų precedentų kitiems sektoriams. Taigi judumo problemą čia bandysime išspręsti. Žinoma, jos galutinai neišspręsime, tačiau mes einame teisinga kryptimi ir galbūt mums pavyks sukurti ekologiškesnės transporto sistemas aiškumo dėlį reikia pasakyti, kad buvo galima padaryti kur kas daugiau, tačiau jau dabar yra einama teisinga kryptimi ir aš kreipiuosi kolegos į jūs paramos. Kadraui. Dėkui, ponė Elkadraui ir dabar tarybos vardu pasisakys ponė Giori. Muchas gracias, señor presidente. Tisztelt elnök úr, biztos. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, Vengrijos pirmininkavimo pradžioje pažadėjome, kad sieksime stiprios Europos, kurios dėmesio centre būtų žmogus. Todėl man labai malonu, kad mes greitai patvirtinsime direktyvą, kurios dėka Europos piliečių gyvenimo kokybė pagerės. Todėl aš džiaugiuosi tarybos susitarimu su parlamentu dėl Eurovinietės direktyvos. Šis e, pasiūlymas dėl e, sunkiasvorių sunkvežimio apmokestinimo už panaudojimą tam tikrą infrastruktūrą yra teisingas žingsnis siekiant e, tinkamai atsnaudo, atspindėti sunkiasvorių krovinio, krovinio transporto priemonių sukeliamus kaštus. Aišku, kad komercinis vežimas keliais yra esminis e, šilkinės visuomenės sektorius. Taip pat aišku, kad problemos susijusios su kelių transportu, pavyzdžiui, e, oro triukšmo tarša, grūstis tampa vis e, rimtesnės. Todėl nauding, naujoviškos tinkamos politikos priemonės, pavyzdžiui, transporto priemonių, kurios draugiškos aplinkai ar kelių tinklo gerinimas tampa svarbios. Priemonės e, skirtos internalizuoti išorės sąnaudas turėtų sukelti didesnį ekonominį efektyvumą ir sumažinti poveikį aplinkai. Tinkamas kainų nustatymas už kelių naudojimą, kaip siūloma Eurovinietėje, paskatins e, veiksmingiau naudoti ribotus išteklius. Ši priemonė yra labai svarbi Baltosios knygos, kurią neseniai paskelbė komisija kontekste. Cituoju. Kelias į bendrą Europos transporto erdvę siekiant e, konkurencingos ir gerai išteklius panaudojančios transporto sistemos. Tai yra kelias siekiant išorės e, sąnaudų inter, internalizavimo E, tikslui pasiekti. Taryba mano, kad šis pasiūlymas yra vienas iš svarbia, viena iš svarbiausių priemonių transporto srityje. Žinome, kad šis parlamentas tokiai nuomonė pritarė. Labai daug dirbame siekdami kompromiso. Vengrija pirmininkavimo metu nori, pirmininkavusi Vengrija nori padėkoti pranešėjai, ponui Alhadravi, už jo norą bendradabiauti konstruktyviai su taryba galutiniai neišspręsti klausimai darybose buvo na, koreliacijos lentelės. Ir prinkauti valstybės veikina rastą sprendimą. Norėčiau paskaityti šį Vengrijos e, pareiškimą, kuriam pritarė tolesnės e, Lenkijos, Danijos ir Kipro e, valstybės narės, kurios prininkaus toliau. Cituoju. Kad nebūtų nesusipratimų, paskaitysiu angliškai mes skelbėme, kad sustarimas tarp tarybos ir Europos parlamento trialoge įvykusame e, gegužės 23 dieną dėl direktyvos keičiančios direktyvą 1999 dėl e, sunkesvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už tam tikros e, infrastruktūros naudojimą neužkerta kelio tarp instituciniams daryboms ir jų rezultatams dėl koreliacijos lentelių. Pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, tai yra labai svarbus dokumentas, kuris turės e, didelį poveikį e, Europos piliečių gyvenimo kokybei. Tol mes pritarėme susitarimui pasiektam tarp dviejų institucijų ir tikimės pozityvaus balsavimo rytoj čia. Tai būtų vienas didžiausių Vengrijos pirmininkavimo pasiekimų. Tikimės, kad dauguma parlamento narių pritars direktyvai. Dar kartą dėkoju už jūsų bendradarbiavimą, dėkoju pranešėjai, šešėliams pranešėjams, teisės ekspertams. Ypač e, džiaugiuosi, kad pavyko pasiekti kompromisą dėl koreliacinių lentelių. Dėkuoju, ponė Gerai, ir dabar suteikiu žodį komisarui Kalas. Senior prezidente, honorable members. Pone pirmininkė generė, po trijų metų užtrukusių darybus mes dabar jau priartėme prie e, Eurovinėtės direktyvos išbėgimo. Tai yra platesnė strategijos nedidelis, tai yra uh, E, eksternalizuoti vidinius visų transporto rušių kaštus. Noriu padėkoti Belgijai, kai buvusi pirmininkaujančiai šaliai, už tai, kad panaikina, įveikėte blokadą dėl šio teisės akto E, taryboje, dėkoju ir dabartiniai pirmininkaujančiai šaliai už jos pastangas, taip pat dėkoju ir pranešėjai, ponai Etkaraliai, ir šešėliams pranešėjams už tai, kad jums pavyko gerokai pagerinti tekstą per antrąjį svarstymą. Taigi e, džiaugiuosi, džiaugiuosi, laukiu ir džiaugiuosi tuo, kad parlamentas patvirtins šią direktyvą dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad mūsų transporto sistema šio teisės akta, akto dėka taps tvaresnė ir galios teršės moka principas. Taip pat e, valstybės narės galės rinkti rinkliavas iš sunkas svorio transporto priemonių. E, ne vien tik tais infrastruktūros pagrindų, bet tai taip pat ir taršos pagrindų. Tai leisi veikti ir grūstis piko valandų metu. Antra, galvojant apie tai, kad e, dabar dabar gan sudėtinga situacija. Valstybės narėse e, atsiras naujas finansavimo šaltinis transporto infrastruktūrai. Komisija palaiko šį sustarimą. Na, atsižvelgsiu jūsų pareiškimą dėl koreliacinių e, lentelių. Visiškai mis, mis sutinku. Komisija taip pat padarys oficialų pareiškimą dėl šio klausimą. Ir komisija patikinas, kad laikysis toliau savo įsipareigomų palaikyti valstybės narės dėl e, koreliacinių e, lentelių, pagal kurias e, šios informuos apie pažangą daromą įgyvenant šį teisės aktą, o taip pat tai padės užtikrinti didesnį skaidrumą bei nacionalinių teisų atikti europinėms teisės aktams. Gaila, kad pasiūlyme Dėk, Komisija dėkoju. E, dėkoja parlamentui ir taryba už pažangas peržiūrint direktyvą 2962 e, pagal kurias koreliacinės lentelės bus privalomas. Kompro, komisija vadovaujasi kompromisu dėlė ir nori, kad šis pasiūlymas būtų patvirtinimas kiek įmanoma greičiau ir į tekstą būtų įtrauktos nuorodos dėl koreliacinių e, lentelių. Tai bus padaryta konstitucijos dalyse ir valstybės narės turi laikyti šį nuostatų. Praėjus 12 mėnesių po patvirtimo plenarinėje sesijoje šis teisės aktas įsigalios, nuo po to valstybės narės turės atitinkamai e, teikti ataskaitas ir lenteles, kas atitiks jų pačių interesus ir jos atspindės e, direktyvos perkelimą į E, nacionalinius teisės aktus, tačiau komisijos elgesys nėra kažkoks precedentinis ir komisija ir toliau su parlamentu ir taryba ieškos e, tinkamo sprendimo šiam horizontaliam instituciniam klausimui. Dėkoju poniai komisarai, persime prie pasisakymų frakcijų vardu. Dvi minutės apie, apie frakcijos vardu, poniai Vortman Kol. Ačiū pirmininkė. Eurovindėtės direktyva yra svarbi, nes joje nustatomos europietiškos žaidimo taisyklės. E, nustatoma, kiek e, kil, pagal kilometrus galima apmokestinti transporto priemonės. Negalime paslėpti to fakto, kad pirminis komisijos pasiūlymas mums atrodė labai problematiškas ir per pirmąjį svarstymą pasirinktas pranešėjo e, kelias taip pat mums atrodė sudėtingas. Laimiai pranešėjas ėmėsi teisingų žingsnių ir pristaikė prie mūsų pozicijos ir aš turiu padėkoti tarybai bei pirmininkaujančiai Vengrijai, kuri e, susiskaldžiusioje salėje sugebėjo sulaukti solidžios paramos ir dabar jai pritarė ne tik taryba, bet ir parlamentas. Mano frakcijos narių didžioji dauguma šio susitarimo rezultatui pritars, kadangi čia mes nustatome pirminius mokėtojas moka principo e, būdus e, įgyvendinti transporto sektoriuje. Tačiau įgyvendimas turi vykti racionaliai. Reikia galvoti apie tvarumo, subalansuotumo išlaikymą. Nereikia galvoti tik apie tai, kaip papildomus mokesčius įvesti. Be to turi būti nustatyti skirtingi tarifai piko valandoms, kad atsirastų didesnė pusiausvėra. Apie tai kalbama komisijos pasiūlymė ir aš manau, kad tai rinkliavų sistemai tik e, padės. Taryba taip pat e, išdėstė daug savo e, minčių ir dabar valstybės narės sutiko, kad reikia siekti mokesčių rinkliavų sistemų saveikumo. Apie tai kol kas nekalbama pakankamai gerai ir šiandien tos sistemos nėra suvienodintos. Parlamente apie tai buvo kalbėta, kaip ir apie daugybę kitų problemų. Mums aktualu ne tik skiriamų lėšų procentas. Valstybės narės turi būti įpareigotos tas įplaukas panaudoti infrastruktūrai ir dėl to mes apie tai privalome galvoti. Ačiū ponė Vortman Kul, toliau socialdemokratai dvi minutės. Ponas Ertug. Dėkuoju ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Po ilgo darybinio maratomo e, man ir kolegai Kondrai taip pat komisijos ir tarybos atstovams e, pavyko sudarinti tinkamą paketą liečiantį sunkia svorio krovinių transporto prieinimo apmekestinimą. Taigi norėčiau padėkoti visiems prisidėjusiems, ypač ponui pranešėjai. Taigi išorės kostų internalizavimas tai yra principas, kurio visi vadovaujamės. Ir iš dalies tie kaštai yra siejami su rinkliavos siejamas su e, transporto infrastruktūra ir tokiu būdu galėsime įgyveninti svarbius Baltojo knygoje tvirtintus tikslus. Taip pat nepamirškime įsipareigomą užtikrinti skaidrumą. Šis principas galioja tarybai. Na ir netgi baigus e, dėrybas trišalių pagrindų, valstybės narės e, pastelkusios um, e, koreliacinių lentelių um, klausimą bandė blokuoti šią direktyvą, tai gaila dėl to, bet vis dėlto paraginčiau kolegas laikytis pasiekto kompromiso ir nepastatyti ant kortos ilgų dėrybų rezultato, nes e, tuo būdu padėtume tik ne tiems, kuriems turėtume. Dėkoju ir dabar ponas Terks Alde frakcijos vardu. E. Ačiū, pirmininkė. Nelaimėsime jokio grožio konkursą su šiuo dokumentu, tačiau dėkoju už pranešėjo pastangas, jų, jų dėka turime e, neblogą rezultatą. Paskirstimas yra geriausias būdas, kaip paskir, paskirstyti surinktas lėšas, transportas turi būti naudojamas veiksmingiau ir mes tai įpareigojame valstybės narės to siekti. Aš suprantu, kad valstybės narės e, nori, kad jų transporto sistemos e, būtų atviros, kad išorės kaštai liktų kaip ir E, kaip ir buvo, tačiau e, siekiant e, švaresnio transporto, tai reikia įtraukti tas išorės sąnaudas. Jeigu busime mokesčiai, didesni mokesčiai per e, piko valandas, kaip tai veiktų, jeigu nebūtų taikoma vienodai visose ES šalise. Man atrodo, kad kai kurie mūsų siūlomi dalykai yra e, protingi, kai kurie nelabai. Valstybės narės turės pranešti, kokias pajamas jas surenka iš e, rinkliavų, o trešėjai, e, transporto bendrovės tai turės e, e dalyvauti kūrinamas veiksmingą sistemą. Aš nesu labai entuzicingai nusiteikęs. Turime turėti vieną principą arba išorės kaštų internalizavimas, kuris yra pirmą kartą įtraukiamas ES e, dokumentus, e, pradedame šį procesą, kad galėtume pagerinti visos ekonomikos gyvybingumą. Man atrodo, kad e, Baltojo knygoje komisija išdėstė svarbių aspektų, svarbių sričių, kur reikia šį žingsnį žengti, jeigu E, to nepadarysime, blokuosime kitus dalykus išdėstus baltoje knygoje. Aš e, nerodau pirštų į Vengriją, tačiau pirinkaujant valstybė yra blokavusi tokius dalykus anksčiau. Ačiū ponės Traksai, toliau AKR e frakcijos vardu ponas Žylė, pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmiausia, noriu padėkoti tarybai ir komisijai už pastagas e, pasiekti kompromisą. Ypač dėkuoju kolegai Alhadraviui už, e, už tai, kad jis išmaningai e, vadovavo daryboms. EKR parems kompromisinį susitarimą, nes daugelis sprendimų yra labai geri. Turime atminti, kad kompromisas taryboje buvo labai trapus, o kai kurie dalykai dėl direktyvos taikymos ryties, dėl lėšų paskirstimo buvo labai jautrus klausimai visoms valstybėms narėms. Atrodo, kad tolesnės, e, atrodė, kad tolesnės taikymo dėrybos e, sukeltų dar blogesnę situaciją. Todėl labai svarbu e, dabar gyvendinti teršėjas moka principą, nes žala aplinkai turi būti kompensuojama, kaip sakė kolegos. Tai yra pirmasis teisės aktas ES, kur panaudojamas šis principas. Šis principas e, ir mokesčiai turėtų būti įvesti visose valstybės narėse, tačiau dėja kai kurios valstybės narės dar neįvedė ir pirmosios eurovinjetos infrastruktūros e, mokesčių. Gali būti, kad taip atsitiks ir šiuo atveju. Tuomet situacija būtų iškraipyta ir e, transporto srautai. Jeigu keliai išlaikomi panaudojant mokesčių mokėtojų pinigus, E, infrastruktūra plėtojama prastai, išorės kaštai nėra kompensuojami, todėl tikėsime geros valstybių narių valios. Ačiū. Toliau žaliųjų frakcijos vardu. Pone Lichtenberger, dvi minutės. Širdingai dėkoju, ponė pirmininkė, kolegos. Eurovinietė ir dėrybų rezultatas yra toks pavyzdys, kuris iliustruoja, kaip taryba šiuo metu bando priboti parlamento pasiūlymus, ypač kai jie liečia transporto politiką. E, valstybėse narėse e, transporto ministrai kas savaitę reikalauja iš um, ES tinkamos transporto politikos sekmadieniais, tačiau savaitės bėgyje daro viską, kad būtų iškirstas keliai tokiai um, politikai. Dėl to atsiranda kaštų, kuriuo šiuo metu moka mokesčių mokėtojas. Iš esmės ne kaltininkas. E, na ir sakyčiau, EP e Europos parlamento pasiūlymas buvo gan silpnas, kompromisas e, buvo pasiektas, nors jis silpnas, tačiau jis buvo dar labiau susilpnas. Pavyzdžiui, išorės e, koš, perkelimas kaštus ant išorės veikių pečių nėra privalomo pobūdžio. Na ir galiausiai tiesą sakant, iš visų tų rinkliavų labai nedaug teliks. Kad, mm, galiu, pradžioje buvo siūlyta 3,5 e, tonų kaip kriterijus, Vokietija pasiekė, kad būtų pasirinktas 12,5 tonų kriterijus, kalnų vietovėse yra dar e, kitokių problemų. Na ir galiausiai Italija bando viskam sutrukdyti, įsikandusi biurokratinės detalės. Tai visa tai yra puikus pavyzdys, iliustruojantis, kad nepakankamai rimtai žiūrima į transporto politiką. Gaila, kad taip yra. Tačiau vis dėlto mes žalieji palaikysime šį um, pasiektą rezultatą, nes manau, kad kaštų perkalimas ant išorės veikėjų e, pečių yra tinkamas principas, kuriuo turime vadovautis ateityje. Dėkoju ponė Lichtenberger ir dabar GUNGL frakcijos vardu pasisakys ponas Količiakas. Prašau. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi poděkovat zpravodajovi za dokončení. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite man pirmiausia padėkoti pranešėjui už tai, kad jis atliko tokį gerą darbą rengdamas Eurovirinėtės dokumentą. E, tai e, e, dokumentas, kuris suderins sąsąją tarp geležinkelio transporto ir kelių transporto. Eurovinět je jednou ze směrnic, která má umožnit postupné vyrovnání podmínek mezi. Eurovinět je jedna i direktiva, kuri prisidės prie geležinkelio ir kelių transporto suderinimo. Kadangi geležinkelių transportas e, yra labai e, prastai reglamentuojamas kol kas ir aš matau, kad e, galvodami apie šios problemos techninę pusę mes turime konstatuoti, kad sunkia svorio automobilių transportui auto E, mobilių keliai e, yra geriau pritaikyti negu geležinkeliai. Sakoma, kad turėtų labiausia apie tai galvoti vietos administracija, tačiau direktyvoje tokia logika nesivadavaujama. Mes suprantame, kad e, būtina galvoti apie išorinių kaštų pritaikymą ir principo mokėtojas moka geresnį gyvendinimą. Turi būti E, sumažinamų išlygų taikymas ir turi būti geriau galvojama apie emisijų mažinimą. Vis tik tai mes turėtume pagalvoti, kaip valstybės narės galės pagrysti mokesčių vedimą pagal pirmąją lentelę, kurioje labai nedaug yra kalbama apie aplinkosauginius sumetimus. E, mes suprantame, kad ta rekomendacija turėtų e, būti atmesta, bet iš esmės mes remiame pranešėja. Peticijon de tarjeta azul del senor. Ponas Količiak, mėlynoji kortelė. Ar sutiktumėte atsakyti į klausimą? Čia. Pane Količiak. Regis. Ponas Leichtvidas nori klausti pagal mėlyną kortelę. Ar atsakysite? Taip. Prašom, ponas Leichtvidai. Ačiū, ponė pirmininkė. Galbūt aš jūs netaip supratau, ponė Količiakai, tačiau aš norėjau šį beitą pasitikslinti. Na, aišku, kad šis kompromisas yra silpnokas. Sunkvežimių apmokestinimas tebėra tas dalykas, kuris nėra visiškai gerai sutvarkytas. Jūs minėjote, kad prie mūsų direktyvą atsiras daugiau pusiausvyros tarp geležinkelio ir kelių transporto. Aš nemanau, kad tai bus Galbūt aš jūs netaip supratau, tačiau norėčiau, kad jūs e, šiuo klausimu savo nuomonę patikslintumėte. Pone Kolyčiakai, prašom. Atsakymas. Na, taip, reikalingos yra tam tikros sąlygos Ir pirmasis žingsnis, norint tas sąlygas geriau subalansuoti, e, yra reikalingas ir tai yra žingsnis teisinga linkme, nes dabar mokama brangiai už e, daug lėšų skiriama geležinkelio transportui, mažai kelių transportui. Kaip aš sakiau, šis sustarimas yra žingsnelis, nedidelis, bet tai padės tiesiog greičiau pasiekti pusiausvėros tarp kelių transporto ir geležinkelio. Dabar Ponas Imbrasas, dvi minutės, prašau. E, dėkui, gerbiamas pirmininkė, kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą didelį ir labai svarbų darbą. Kaip žinia, transporto sektorius atlieka labai svarbu vaidmenį užtikrinant judumą ir socialinį ekonominį Europos Sąjungos vystimasi. Ir norint išspręsti ekonomikos augimo ir tvarumo problemas, būtina tobulinti transporto sektoriaus infrastruktūrą visi nerimaujame dėl klimato kaitos padarinių aplinkos išsaugojimo įvairių su sveikata ir socialine gerove susijusių klausimų kurie neatsiejami nuo racionalaus transporto naudojimo. sutinku kad principo teršėjas moka taikymas ir viešojo intereso gynimas yra ir turi paskatinti priemones kuriomis visų pirma būtų siekiama mažinti aplinkos taršą triukšmą kraštovaizdžio niokojimą socialines sąnaudas atsirandančią dėl sveikatai daromos žalos nes visa tai skatina dideles ekonomines sąnaudas kurių našta tenka visai bendruomenei taigi ir visos europos piliečiams. gerai kad kelių transporto srityje pagaliau siekiame taikyti principą teršėjas moka. neabejoju kad tai suteiks valstybėms narėms papildomų galimybių padaryti savo nacionalines kelių rinkliavų sistemas veiksmingesnės tai yra bus galima sukurti veiksmingesnę transporto poreikių valdymo priemonę. tačiau vis dėlto manau kad šiandien diskutuojamos priemonės o vėliau kurios bus priiminėjamos artimiausiu metu nepilnai adekvačios ir ekonomiškai naudingos tik centrinėms tranzitinėms europos sąjungos valstybėms narėms ir nevisiškai arba ženkliai mažiau palankios nemažai daliai europos valstybių esančių prie išorinių europos sąjungos sienų. pritardamas iš esmės projektui manau kad šį aspektą ką tik paminėjau vertėtų visapusiškai dar kartą įvertinti dar kartą pasverti ir tik tada priimti. dėkoju uždėmesi. ačiū ponui imbrasui. Dabar pusantros minutės ponui Natras, prašom. Mr. President, so the raise EU revenue by tax. Pirmininkė, nesiniai ES e, padidino mokesčius sunkvežimams ir aš paklausiau, kaip E, jūs vertina tokią priemonę. Mūsų vairuotojai pasakė, kad e, mes neturėtume prisijungti šių priemonių. Politiškai ES vėlgi yra užplūdusi biurokratija, e, dabar visą tai virto dar ir mokesčiais. Ir kadangi tai yra savočkas žaidimas, žmonės nėra gerai informuojami žmonių smegenys yra perpildomas įvairiausiams mailoperams per televizorių, tačiau niekas negalvoja, kas vyksta iš tikrųjų Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga nepateikia naujienų. Dabar mes kalbame apie mokesčių didinimą e, sunkvežimams, e, tokiu būdu finansuojant europinius transporto koridorių projektus e, su, su geležinkelio tiesimu. Taigi, kai ES E, didina mokesčius, ar žmonės reaguoja e, kaip nors e, protestuodami, ginami savo teisės, ne, kadangi jie tiesiog nėra informuoti. Taigi tokios slaptos priemonės prasmunka ir faktiškai mokesčių mokėtojai kaip lunatikai yra vedami į Europą. Spaudai tai nerūpi, jungtinė karalystė snaudžia. Taigi apmokėsinkite tos mėgančius vargšus sunkvežimių vairuotojus. Pasamos a otros oradores. Ačiū, ponė Antras. Dabar po porą minučių kitiem kalbėtojim pradės nuo pono Groš. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą. Iš tikrųjų nebuvo lengva rasti kompromisinį sprendimą, tačiau kadangi daugelis parlamentarų nesutinka su rezultatais, kai kurie pasako už, kai kurie prieš, Vis dėlto manau, kad tie, kas tikisi daugiau, turėtų labiau suvienyti su tais, kas nieko nebesitikė. Ir aš labai tikiuosi, kad e, tie, kas nori kaštų e, internalizavimo ir geros pažangos, turėtų pritarti šiam pranešimui. Toks yra bendras požiūris EPP frakcijoje, nors ne visi delegatai šios nuomonės laikosi. Mes, dauguma mūsų yra įstikinę, kad e, visgi transporto kaštai turėtų būti internalizuoti ir e, surinkti mokesčiai turėtų būti panaudojami tolesniam judumui skatinti. E, nesutinku, kad tai yra skirta tik tai pabranginti transporto paslaugoms. Tačiau mes norime geros pusiausvyros, kad lėšos, kurios surenkamos judumo srityje, taip pat būtų investuotos tinkamas sritis. Na ir dar noriu pasakyti, kad mes nenorime, jog būtų skirtingos rinkliavos, 27 skirtingos rinkliavos keliuose ar panašiai, tai būtų tikrai neprimtina, aš, pažiūrėjau, gyvenu irgi pasienio regioną. Ir e, kartais, na, žmogui tenka pervažiuoti kažkur tai tam tikros šalies teritorijoje tiesiog pusvalanduką ir už tai iš tikrųjų būtų jokinga rinkti rinkliavas. Be abejo, taip pat reikėtų skatinti ekologiškesnių sunkvežimių atsiradimą ir naudojimą tačiau galų galia, kaip buvo pasakyta, tai nėra privaloma priemonė. Taigi tie, kas tiki, e, kad e, kaštų internalizavimas nebus per daug brangi priemonė, e, manau, ir teisus. Kita vertus, rūmose ir toliau vyksta E, diskusijos, taigi mums reikia įsiaiškinti, ar mes norime, kad visos 27 valstybės veiktų suderintai, ar kad kiekviena imtųsi savos politikos. E, gali būti įvairių priemonių krizė veikti, tačiau aš manau, kad euro vinietė būtų viena iš geriausių šeičių. Ačiū. Toliau ponas Lektrid. Dėkuoju. Aš e, manau, kad ši diskusija yra iš tikrųjų labai sėkminga ir taip yra dėl pranešėjo atlikto e, darbo, jo dėka. Todėl, kad jam pavyko nugalėti daug kliučių ir e, išspręsti nepalankaus požiūrio problemą ir jam pavyko tai padaryti. Aišku, kad Europos parlamente galbūt ir nėra labai aiškios daugumos e, ekologiško žaliojo transporto klausimu. Turime tai suprasti. Ta tarpo taryboje dauguma transporto ministrų taryboje dauguma ministrų nelabai palankiai nusiteikia žaliojo transporto atžvilgių dalis tarybos narių mano, kad e, pirkėjai turi pirkti maisto produktus, kurie atvažiami iš labai toli ir kad jie geriau perktų tokius produktus, negu kad e, vietoje pagamintus. Šiame kontekste kyla e, išorinių e, sąnaudų klausimas. Ir pirmą kartą, iš esmės, mes kalbam apie e, triukšmo apmokestinimą ir iš metalų apmokestinimą. Aišku, galbūt tai tik lašas jūroje, tačiau vis dėlto mums pavyko pasiekti, kad koridoriai būtų išplėsti. Mums pavyko įtvirtinti mokestį nuo CO2, ta tarpu kelių transportas uh, sudaro labai didelę CO2 iš metalų dalį ir tai tikrai yra teigiamas dalykas. Aš e, balsuosiu už šį pranešimą ir manau, kad e, iš tikrųjų gerai, kad mes tai pasistumėjome į priekį, o ateityje galėsime dar labiau pasistumėti. Dėkoju. Dabar žodis poniai Maisner, pusantros minutės. Ponios ir ponai, ponia Kalas. Baltoje knygoje rašo, kaip e, žiūrima į ateitį ir ten kalbama apie švaresnį transportą, kalbama taip pat apie naujus finansavimo šaltinius, kad būtų galima taikyti teršėjas moka principą. Euro vinjetės direktyva leidžia siekti abiejų šitų e, tikslų. Pirmininkaujant e, Belgijai e, buvo pasistumėta į priekį šioje srityje ženkliai. Aš e, norėčiau, aišku, kad e, tas postumis toliau būtų sėkmingai gyvendinamas. Šis kompromisas galbūt ir nėra pats geriausias kompromisas, tačiau E, infrastruktūros sąnaudų 50 procentų ir 50 procentų e, išorinių e, sąnaudų turi būti investuojama į transporto infrastruktūrą. Turime užtikrinti, kad infrastruktūros būtų tinkamai prižiūrimas ir naudojamos, todėl būtima reinvestuoti į infrastruktūras. Tad šituo požiūriu galbūt tai, kas e, yra pranešime ir netenkina mūsų šimtų procentų, tačiau mes matome, kad vis dėlto kryptis yra teisinga ir todėl tas kompromisas iš principo mums e, tinka. Aišku, galėjome e, ir nepasistumėti taip, nes daugelis valstybių norėtų status quo, tačiau mums pavyko padaryti nedėlę pažangą. Dėkuoju. Dabar e, ponas Vlasakas. Pirmininkė, panas ir ponai. Komisija šioje siūlomąją direktyvoje <clears throat> pasiūlė mokestį už aplinkos taršą, už kamščius ir už triukšmą. E, taip mėginama internalizuoti išorinius kaštus, e, vadovaujantis principu tešies tai moka. Aš palaikau šį principą, aš manau, kad tai yra svarbus principas, e, ypač tuntamenį, kokį poveikį tai daro aplinkai bei žmogus veikatai. Aš taip pat manau, kad e, reikėtų įvairesnių transporto formų e, naudojimo tiek nacionaliniu, tiek europiniu, tiek regioniniu mastu. Dažnai būtent atskiros bendruomenės nukenčia nuo sunkiųjų transporto srautų. Ir turint omeny ekonominę krizę, turint omeny tą spaudimą, kurį daro vežėjai Aš esu stikinęs, kad valstybėm narėm turėtų būti leidžiama įdėkti naujų priemonių, naujų sistemų e, laipsniškai. E, taip pat turėtų būti tam tikros e, skatinimo priemonės e, parko atnaujinimui palaikyti. Jeigu ekologiškesnės transporto priemonės bus įdėgiamos, tai mokesčiai turėtų būti mažesni. Ačiū, ponai Vlasekui. Toliau, ponė Duram. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, šiandien nėra kuo džiaugtis, nes dar toli iki, tai vadinamo, žalios transporto sistemos, kaip mes sakėme. Nes ką sako mūsų, mūsų dokumentų tek, tekstas? Ogi jame numatyta leisti valstybėms narėms, abrėžiu, leisti savanoriškai e, remtis principų teršėjas moka. Be to, tas tekstas yra toks ribotas, toks ribotas, kad galiausiai jis kainuos, kad, kad tie mokesčiai pakels 3-4 centais ir tiek. Ir kai kas galbūt naiviai mano, kad tai padės kažkaip pagerinti, tie centai padės pagerinti kelių transporto būklę ar kokybę. Tiesiog kaštai bus didesni ir labai gaila. E, tarybos atstovai tai turiu pasakyti, nepaisant tų pranešėjų pastangų, manau, matau, manau, kad rezultatai bus labai riboti. Na, teršėjo mokėto principą mes remiame, jis yra svarbus, tai yra tas principas, kurį galėtume palyginti atsargumo principui. Uh, E, apie jį kalbama ir direktyvoje. Tai iš principas giriamas, tačiau tą mūšį už geresnį transportą dar reikės iškariauti, dar reikės kariauti. Reikia atveresnės transporto sistemos, palankesnės sveikatą ir, ir padedančios kovoti su klimato kaita. Ačiū. Dėkojame. Dabar žodis poniai Stasin. Minutė, prašom. Pone pirmininkė. Dabartinis Eurovinietės siūlymas reiškia, kad bus subsidijuojamos neefektyvios transporto sistemos. Europos parlamento šį siūlymą laiko tik pirmuoju etapu, kaip bebūtų gaila dėl to. Tas pirmasis žingsnis yra žengiamas ne tą kryptimą, aš sakyčiau. E, dėl to e, apmokestinimas pagal kilometražą e, gali būti visiškai neefektyvi priemonė. Tai nepadės privatiems transporto įmonių savininkams ir vairuotojams. Maničiau, kad reikėtų imtis kitų priemonių, ieškoti kitų šaltinių. Manau, kad Europos parlamentas ir čia pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Pone Stasin, ar galėtumėte kalbėti šiek tiek lėčiau, kadangi vertėms labai sunku, sako pirmininkas, jūs versti. Pone Stasen, pone pirmininkė, Europos parlamentas, teikdama šį siūlymą, trukdo vystytis žaliojai transporto sistemai. E, nelaukia e, kelių transporto savininkai naujų mokesčių. Dėkoju. Ačiū, ponė Stasen. Dabar žodis ponui Kancien. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisijos nariai, ponė ministrė, visų pirma, pripažįstu ir sveikinu pranešėjai atlikus tokį e, didelį darbą. Jisai dėjo visas pastangas e, darybose, siekdamas gerą rezultatą, todėl manau, kad e, dabar, turint omenyje, kad e, neįtraukėme lentelių į galutinį variantą, kai ką praradome ir, kaip kad buvo pasakyta, tai nėra tik tai nežymi detalė. E, principas teršėjas e, moka yra geras principas ir aš jam pritariu, e, siekiant užtikrinti, kad transportas būtų ekologiškesnis, dėl to nėra abejonių. Tačiau ši priemonė kaip po tokia vis dėlto yra šališka ir ne, ne visiškai teisinga, neadekvati, turint omenyje iškylančius e, ekonominius e, sunkumus ir e, rinkos padėtį. Iš tikrųjų, tas principas gali turėti neigiamų pasiekmių, nes surinktos lėšos galbūt nebus panaudojamos visiškai transporto sektoriuje ir uh, siekiant e, apskaičiuoti visus čia minimus parametrus, taip pat apskaičiavimo metodika yra per daug sudėtinga. Todėl aš e, kritiškai žiūriu į tai, nes e, ši priemonė gali turėti neigiamų pasiekmių periferijoje esančiams valstybėms ir turėti neigiamų pasiekmių sanglaudai. Toliau transporto srautai taip pat nebūtinai, leis iš, nebūtinai bus išspręstos transporto uh, srautų ir e, grūščių problemos. Kita vertus, e, mes priklausome nuo kitų valstybių sprendimų pasienio zonose, todėl uh, šis e, susitarimas, kuris buvo padarytas nesikonsultuojant su visomis e, suinteresuotomis pusėmis, e, taip pat nėra geras dalykas, todėl aš manau, kad turime siekti geresnės kokybės. Senora Jala. Pone Jala, dvi minutės. Sí, perdone, perdone, presidente, que justo me habían llamado y estaba fuera. Sí, quería agradecer en primer lugar. Atsiprašau, pirmininkė mane tik užkalbino. Taigi, noriu pasakyti, kad e, nekyla jokių klausimų dėl pono tenais e, pozicijų. Aš jam iš pat pradžių sakiau, kad e, periferinėm valstybėm iš tikrųjų šitą situaciją e, sudarys tik tai sunkesnės sąlygas. E, ypatingai tai aktualu, pavyzdžiui, tokios jungtise kaip Prancūzijos bei Ispanijos, kur geležinkelių plėtra yra ribota. E, E, panašu, kad komisijos e, narys abejoja e, nuomonė tų asmenų, kurie artimai dirba centrinių pirienų pareigos klausimais. Iš tikrųjų, jeigu mes uh, kalbame apie tokią apmokestinimą, tai centrinės valstybės galės papildomai apmokestinti produktų bei prekių judėjimą. Tuo tarpu periferinės valstybės uh, E, nukenties dar labiau, visą tai nepakankamai akcentavo ponas Duran. E, pavyzdžiui, mes e, vertiname, kad šioje agurkų krize, kuri, kuri, kuri tik matėme, taip pat buvo sukelta neatsakingo pareiškimų kitoje valstybėje, kas atnešė milijoninius nuostolius mūsų gamintojams. Ir būtent E, tai susijęs su tuo, kad e, tokie produktai kaip e, ispaniški agurkai keliauja šimtus tūkstančių kilometrų keliais ir realizuojam tolino rinkų ir be abejo tuomet tokie kaltinimai gali atsirasti be ypatingo pagrindimo. Jeigu bus didinami mokesčiai, e, <clears throat> e, kurie vėliau gali būti atšaukiami, mes apie šitos dalykus išgirstame. Tačiau e, vargu, ar toks mokesčių įvedimas įspręs e, kai kurias problemas, pavyzdžiui, kamščių problemas, nes, sakysime, jau dabartinėme projekte nekalbama nieko apie e, kamščius, kuriuos sukelia privačios autotransporto priemonės. Mm, dar vienas aspektas - triukšmas, kuris yra kitas, kita taršos forma. Vėlgi vargu, ar e, kas nors čia pajudės, nes alternatyvos nėra. Taigi ispanų socialistų delegacija bus priversta balsuoti prieš e, siūlomą dokumentą. Ačiū, ponė Nela. Dėkoju, ponė Kryžbek. Na, porą žodžių, rezimuojant mūsų atliktą darbą. Ir norėčiau pasakyti, kad šiek tiek liūdna. Liūdna, kadangi po ilgų dėrybų mes pasiekėme kompromisą, o teršėjo mokėtojo principas dabar regis e, pradeda įsigalėti. Ir gaila dėl to, kad viskas yra pakankamai komplikuota valstybių narių finansų srityje. Turėjome padaryti viską, kad būtų reinvestuotos gautos pajamos į prioritetinius prioritetus, į svarbiausius prioritetus, pažiūrėjau, transeuropinius tinklus. Pavyzdžiui, čia galėtume numatyti, kad komisija vykdys rimtą kontrolę šiuose procesuose. Gaila, kad tas susitarimas yra tik minimalus, kompromisas tik minimalus. E, kai dėl nepiko valandų nebuvo priimti reikimi susitarimai, tas susitarimas, kaip jau sakiau, yra minkštas, įsipareigojimai minkšti, reikėtų steigti impulsą komisijai. Dabartinė direktyvoje numatoma, kad nuo 2012 metų bus taikomos naujos priemonės, kad bus įtrauktos jos į sustarimą, kurį numatome priimti Maničiau, kad siūlomos išimtis irgi yra blogas dalykas, o čia komisija turėtų vaidinti jai tenkantį vaidmenį. Na, buvo priimtas uh, nedidelis kompromisas, tai yra mažas žingsnelis, bet vis tik žingsnelis teigiamą linkme, mes jam pritarsime. Pirmininkas, ačiū. Dabar žodis ponui Tonik. Dziękuję bardzo. Pani Lichtenberger. Labai ačiū. Pane Lichtenberger kalbėjo apie tai, kad ES gali būti na, susivokusių protingų ministrų. Galbūt galėtumėte pateikti tų vardų ir pavardžių. Nemanau, kad sąrašas būtų labai ilgas. Norėčiau padėkoti pranešėjai už gerai atliktą darbą. Iš tikrųjų verta mm, organizuoti tokias diskusijas, kadangi kai kurios temos yra labai prieštaringos. Vežėjams teks mokėti daugiau. <clears throat> tai be abejo apsungins jų padėtį ypatingai krizės momentu, iš kur jie paims tų lėšų. ir toliau, kur tas lėšos bus panaudojamas. Jeigu lėšos bus panaudojamas kažkokiam e, marginalinių grupių, smulkių interesų grupių e, interesams dangtyti, tai būtų be abejo gėdinga. Mes nenorime, kad tokio tipo mokestis būtų palaimintas Europos parlamento anspaudu. Ačiū panu Černeski. Toliau panas Kramer pirmininkė, panašiai panai. Europos transportas yra per pigus, aplinkos saugos aspektai yra per daug brangus ir ši direktyva nieko nepakeis. Mes turime nesažininką konkurenciją, e, kadangi yra tam tikrų mokesnių privilegijų e, ir šios privilegijos nebus atšauktos. E, iš tikrųjų, sunkus transportas e, maždaug 60 kartų daugiau e, daro žalos aplinkai negu lengvas automobilis, tačiau jie nemoka tiek kartų dėsnių mokesčių. Kalbant apie vairius mokesčius Europoje, be abejo, reikėtų apmokestinti pagal variklio pajėgumus, pagal, pagal variklio gali ar panašiai, nepriklausomai to, ar vežami keleiviai, ar e, vežamas prekes. E, kita vertus, jeigu kalbame apie geležinkelius, e, nėra vėlgi jokių mokesčių lokomotyvų variklių taršai. Taigi, savaškai apgalės iškraipama, tai be abejo, mes norėtumėm e, keisti transportavimo pobūdį, kad e, būtų apsaugotas klimatas, kad būtų apsaugota aplinka, tačiau taip pat turime e, sukurti sąžininkas konkurencijos sąlygas ir šis dokumentas yra tai vienas iš žingsnių teisinga linkme. Pan Bafton. Sunkusis transportas yra pagrindinė E, ekonominė prielaida Europoje. E, e, Junktinės karalystės vyriausybė iki 2015 metų nori suvienodinti apmokestinimo mechanizmą. Mes neturime dabar kelio mokesčių ir tokiu būdu susidurėme su nesažininga konkurencija, kadangi vis daugiau užsienio vežėjų pasinaudoja galimybėmis tarpinės pervežimams. Ir Vėlgi, mūsų konkurentai įgyja e, tam tikrą privilegiją, nemokėdami tam tikro kūro mokesčio. Jeigu ši direktyva e, išplės apmokesnimą, tai bet kokie jungtinės karalystės vadovybės žingsniai neteks prasmės. E, kai dėl pasiūlymų susijusius apmokesnimu turėtų būti primi sprendimai tarybos lygmenyje, kadangi E, tai susijęs su Lisabonos transporto reglamentu. E, e, aš manau, kad neturėtų būti sukūrėmi tokie rinkos iškraipimai, jeigu mes laikomės demokratinės temos. Ačiū, ponia Bafton. Toliau. Pusantros minutės, ponia Devrak. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Europos 2020 strategijoje yra fiksuojamas tikslas padaryti mūsų ekonomiką žalesnę, o transportą modernesnį. Visos ES institucijos palaiko šitą tikslą, taip pat beveik visos valstybės narės ir, aišku, parlamentas už tai pasisako taip pat. Šiame kontekste gaila, kad e, nuo 2008 metų kai kurios valstybės narės darė viską, kad e, Eurovinietės direktyvos pasiūlymas e, būtų silpnesnis negu numatyta iš pradžios. E, dabar e, aš norėčiau pasveikinti pranešėją už puikų darbą, taip pat šešėlinius pranešėjus. Jų dėka pagaliau mes turime kompromisą. Aišku, šis tekstas netoks ambicingas kaip pradinis pasiūlymas, tačiau vis dėlto šis tekstas leis pirmą kartą įgyvendinti principą teršėjas moka bei e, įtraukti išorinius, e, išorinės sąnaudas ir, ir rinkliavą už, už triukšmą. Be kita ko. E, Valstybės narės šiame kontekste taip pat yra skatinamas reinvestuoti e, surinktas lėšas į e, transportą. Taip pat e, sa saveikumo e, srityje, apmokesnimo už kelių infrastruktūrą srityje yra pasiekta realios e, pažangos, siekiant numatytų tikslų. E, Manau, mes galime iš tikrųjų pasisakyti už šį kompromisą, kuris pasiūlytas antrajam svarstymui ir tuo būdu e, atverti kelią tvaresniam transportui. Dėkuoju. Dabar ponas Parnio. Pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. Pagaliau galime būti patenkinti ši nauja e, Eurovinietės e, direktyva galės užtikrinti ateityje, kad bus e, imami, imamos rinkliavos už taršą ir, e, ir triukšmą. Norėčiau pasveikinti Elkadravį už ryštą. Mes iš tikrųjų reiškėme pageidavimą, kad į e, kelių transporto sąnaudas būtų įtrauktas principo teršėjas moka sąnaudos. Tačiau po trijų metų tarp institucinių dėrybų ta pusiausvėra, kuri buvo pasiekta trilogo metu, vis dėlto leidžia vykdyti e, protek, protekcinę e, politiką transporto srityje. Tačiau, aišku, vis dėlto čia einama žalesnio transporto e, e link. Tačiau kita vertus turime būti budrus ir užtikrinti, kad surinktos lėšos būtų tikrai investuojamos į transporto sektorių. Noriu taip pat pasakyti, jog e, galime apgailestauti dėl kai kurių kitų aspektų. Pavyzdžiui, e, principas e, taršėjas moka nėra e, privalomas ir e, Elkadravi ryšto e, dėka, aišku, mes e, išsaugojame, ką galėjome, tačiau vis dėlto e, pirminis, e, šis pasiūlymas prarado savo, savo pirminę e, jėgą ir svorį. Ponas Šmit. E, Dėkuoju. Dėkuoju. Dėkui pranešėjui už puikų darbą tokią sunkę temą. Kalbėjome apie kelių transportą, mes kalbėjome apie valstybių narių įvairias pozicijas, apie tai, kaip panaudoti surinktas lėšas. Jos galėtų būti panaudotos aplinkai gerinti. Europos parlamentas turi dar kartą pakartoti vyriausybėms nacionalinėms, kad yra labai svarbu tas rekomendacijas paremti. Tai nėra ta mintis, kad e, šalis pačios turi mokėti už e, akustinę taršą, už taršą apskritai. Tiesiog labai svarbu, kad tos problemos būtų sprendžiamos, kad būtų kūriamos struktūros, kurių atsakomybė būtų mažinti triukšmą. E, nesiekiama tiesiog papildomai apmokestinti vežėjus, kaip sakė kai kas iš kolegų. Tiesiog tikslas yra sumažinti CO2 iš metalų lygį ES ir pagerinti transporto sistemas. Tad aš manau, kad svarbu tą linkmę žengti. Svarbu, kad aplinkosaugos problemos būtų mažinamos. Ačiū ponui Šmit, sako pirmininkas, minutė ponui Vandalin. Pone pirmininkė, Priimdami šį sprendimą dėl eurovinietės, mes ES e, pradedame dėkti mokėtojų, trešėjo mokėtojo principą kelių transporto srityje. Dabar galėsime priversti mokėti už akustinę taršą ir už taršą apskritai mokės tie, kurie tą taršą sukelia. Dirbama atskirais lygmenimis, remiantis turimomis gairėmis, tikimės, kad Europos komisija pateiks siūlymus ir kitoms transporto rūšims. Šio pobūdžio sąnaudos turėtų būti tinkamai įvertintos, tačiau reikia atsižvelgti į kiekvieno sektoriaus specifiškumą. Pavyzdžiui, upių transportas taip pat e, yra tas rytis, dėl kurios reikėtų susirūpinti, nes e, čia kenčiama dėl e, sausros padarinių, e, turėtume dirbti toliau šią linkmę, kurią dirbti ir pradėjome. Ačiū. Dėkui, ponas Degrandės Paskual. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, neįprasta, kad Ispanija, Italija, Graikija, Airija, Portugalija e, sutartų. Mes labai rezervuotai vertiname šį siūlymą dėl eurovinietės. Ši kritika yra susijusi su tuo, kad mes esame visi periferijoje ES. Ir ES valstybės esančios ES centre pasinaudos šio dokumento privalumais. Na, o tai, kas siūloma, mums nėra labai palanku, net jeigu mes ir pritarėme išorinių sąnaudų įtraukimui į konkretaus sektoriaus sritį. Mes manome, kad tai nepadės išspręsti transporto kamščių problemų. Teršėjo mokėtojo principas bus taikomas labai diskriminuojančiai. Kitas dalykas. E, mes manome, kad sukūrėme papildomą šaltinį transporto infrastruktūrai finansuoti, bet juk 50 procentų uh, tų e, pajamų yra numatoma skirti transeuropinių tinklų e, finansavimui ir tai savanoriškai. Būtent nacionalinių valstybių ministrai spręs, kaip reikės vartoti ar panaudoti surinktas lėšas pagal kiekvienos iš valstybių narių poreikius. Tai bus tiesiog dar vienas papildomas mokestis, kurį turės mokėti sunkvežimių vairuotojai. O šiandien regis tai yra tas sektorius, kuris padeda sklandžiai veikti ES rinkai. Tai štai, konkurencingumas šioje srityje turi būti užtikrintas ir norint tą konkurencingumą išlaikyti, nevalia dabar eksperimentuoti su papildomais mokesčiais. Mes žinome, pavyzdžiui, kad Ispanijoje jau yra patirta visiškai nepagristų nuostolių. Jų patyrė vežėjai, jų dar kartą patirs vežėjai, pervežantis maisto produktus Ispanijoje pirmiausia. Būtent dėl to e, mano delegacija var, e, balsus prieš šį projektą. Ačiū ponui Grandės Paskual, ponas Danielis. Pusantros minutės, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Principas kurį numato ši direktyva, taip pat e, išorinių sąnaudų perkelimas. Tai yra labai svarbu ir praktiniu ir simboliniu požiūriu. Labai svarbu sukurti tokią sistemą, kuri leistų taikyti principą teršėjas, principą teršėjas moka. Taip pat e, tai e, įgalins sumažinti grūstis. E, tuo būdu galbūt e, nebebus aktualūs kai kurie nuogastavimai dėl to, kad tas principas e, nėra visiškai teisingas, turint omenyje geografinį pasiskirstimą e, valstybių narių. Manau, kad pranešėjo dėka yra siekiama palaipsniui įtvirtinti įvairias rinkliavas, kad e, būtų įmanoma nuolat atnaujinti sunkvežimių parką Europoje. Kad ši sistema veiktų tinkamai ir kad e, taikomos priemonės būtų skaidrios, jas įgyvendant visose valstybėse narėse, e, reikės e, užtikrinti, kad finansavimas būtų iš tikrųjų vykdomas taip, kaip numatyta, o nesiekiant užkišti įvairias spragas. Ponas Pirker, dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip mes visi žinome, ši direktyva yra kompromiso rezultatas, tačiau turime e, suprasti, jog tai yra geras kompromisas. Kodėl? Todėl, kad e, e, šis kompromisas atsižvelgia į du dalykus. Viena vertus atsižvelgia į transporto sektoriaus interesus, kita vertus į piliečių interesus, todėl kad čia yra apmokestinama tarša ir uh, triukšmas. Kita vertus, numatomas priemonės leidžia reinvestuoti į infrastruktūras, tai reiškia, kad turėsime geresnius bei saugesnius kelius. Kita vertus, rinkliavos bus suvienodintos valstybėse narėse ir numatytos rinkliavos apims taip pat e, mokestį už e, triukšmo taršą, už atmosferos taršą ir taip toliau. Bet e, jeigu sunkvežimiai išmes į aplinką mažiau CO2, rinkliavos bus mažesnės, jeigu daugiau didesnės. Numatytos priemonės leis taip pat atnaujinti ir modernizuoti transporto parką. Aišku, yra aspektų, kurie liko neįtvirtinti toje direktyvoje, tačiau vis dėlto e, šio pasiūlymo nauda yra akivaizdi. Tik tikimės, kad tai gyvenant šitą direktyvą nebus per daug biurokratijos, nes antraip jos įgyvendinimas tikrai nukentėtų. Pone Tikau, vieną minutę. bazate pe costurile externe în taxa de trecere permite statelor membre să introducă această taxă. Dėkuoju. Numatytos priemonės leis valstybėms narėms įtvirtinti rinkliavas už taršą ir triukšmą. Netgi ir tose transporto tinkluose, kurie nepriklauso transeuropiniams tinklams. Periferinėse valstybėse narėse galbūt padidės sąnaudos vežėjams. Ši direktyva neturėtų įtvirtinti diskriminavimą šiuo požiūriu, tačiau 7K straipsnis leidžia valstybėms narėms e, įgyvendinti apmokestinimo sistemas bei taikyti tam tikras kompensacijas, o tai gali iškraipyti konkurenciją. Aišku, jog pajamos gaunamos iš infrastruktūros naudojimo rinkliavų ir iš rinkliavų besiremiančių išorinėmis sąnaudomis gali įgyvendinti gerokai pagerinti infrastruktūrų būklę. Dabar spontaniškai pasisakymai. Vienas. Fidans, vieną minutę. Į transportą. Ačiū pirmininkė. Kolegos mes. Mes suprantame, kad reikia prekių transportą padaryti ekologiškesnį, darnesnį, bet tai galim padaryti investuojant į infrastruktūrą ir atnaujinant parką. <clears throat> Eurovinėtis e, pritaikymas leidžia gyventi tašies e, moka principą, tačiau kai kurios valstybės atsidurs daug nepalankesnė pati negu kitos. Na ir tai padarys įtaką visų pirma <clears throat> mažoms ir didinėms įmonėms, kurios užsiema transporto paslaugomis. E, turint omeny, kad taip pat nėra aiškiai saistančių taisyklių, kaip tie fondai bus panaudojami. Negalime būti tikri, kad e, lėšos panaudotos bus būtent e, transporto infrastruktūros ir ekologiniam problemams spręsti. Rezultatai gali būti nežymus Kita vertus, mes manome, kad tai ne pats geriausias būdas ir nustaikinimo procedūra galbūt būtų e, geras metodas įspręsti dar neįspręsiems klausimams, dėl kurių ginčiams. Ačiū toliau, ponas Palans, vieną minutę. Siūloma direktyva gali būti na, paskutinis lašas, kuris iš tikrųjų e, palauš e, sunkio transporto e, sektorių Britanijoje. Dabar jau mūsų vežėjai e, sunkiai kovoja už savo išlikimą, apie 80 procentų šio verslo jau dabar kontroliuojami užsienio vežėjai, e, vidaus paslaugų apimtis vis mažėja. Na ir gyventojai vis labiau pasipiktinę tuo, kad užsieniečiai, kurie moka tik kuklų mokestį savo šalyse, perima šį verslą, o tuo tarpu Britanijos vežėjai praranda konkurencinėje kovoje darbo vietas. <clears throat> Šita konkurencija iš tikrųjų nėra sąžininga konkurencija. E, Britanijos e, kelių licenzijos yra daug brangesnės, mokesčiai taip pat yra aukštesnė negu kitų šalių. Užsienio vežėjai, Junktinėje karalystėje E, dirba naudodami kūrą, kurį įsiveža iš kitų Europos šalių savo didžiuliuose tūkstančių litrų talpos bakuose. Ir e, šitokia priemonė Britanijos e, vežėms gali būti iš tikrųjų na, paskutinė vienis jų, jų karsta, tai jai turime pasipriešinti. Ačiū. Toliau panas Dofman vieną minutę. Präsident, äh, es steht außer Zweifel, dass der. Pane pirmininkė, Nėra jokios abejonės dėl to, kad vieninga rinka yra ES vienas iš didžiausių pasiekimų, tad suprantama, reikia tokių transporto infrastruktūrų, kurios būtų efektyvios. Aš manau, kad be teisės asmenims naudotis tokia efektyvia transporto sistema reikia atsižvelgti ir į šalia transporto tinklų gyvenančių sveikatą ir poreikius. Svarbu kovoti su akusne tarša. E, šis žingsnis yra žingsnis teisinga linkme, jeigu bus investuojama taip, kad būtų užtikrinti gyventojų poreikiai apsauga nuo akusnės taršos, jeigu bus dėgiamos modernios technologijos, bus plėtojami modernus geležinkeliai, visa tai bus be abejo pozityvu. Kalnų regionams buvo pateiktas visai geras siūlymas. Čia problemų gali iškilti dėl to, kad eurovinietė šiuose regionuose būtų neprivaloma, tai sukurtų papildomos diskriminacijos. Ir manau, kad piliečiams reikiamo poveikio nebūtų pasiekta. Ačiū, ponas Kelly. Eh, eh, Ačiū. Manau, kad šiaip jau pasiūlymas savasme yra pažangus Mes Europoje be abejo turime visom galimom priemonėm susisitise imtis priemonių taršai mažinti. Ir be abejo, apmokestinti sunkų į transportą, na, turi prasmės. Tačiau vienas dalykas, kurį mes turėtumėm išplėtoti, e, tai yra mes turėtumėm e, plėtoti technologijas, pažiūrėjau, gaminti variklius, kurie naudotų vis mažiau ir mažiau kūro kur e, mažesniam kūro sandom būtų galima nuvažiuoti tolesnius atstumus. Tai yra viena iš sričių, kur iš tikrųjų reikia daug tyrimų, reikia daug pastangų. Ir tiesą sakant, tai aktualu ne tik tai sunkiajam transportui, bet ir visom transporto priemonėm. Aš manau, kad apie tai reikėtų užsiminti, tai turėtų būti skatinama ir šie tyrimai turėtų būti iš tikrųjų vykdomi intensyviai. Ačiū. Ponui Keliai. Ponas Hedel, ačiū ponė pirmininkė. Pagaliau iškeltas klausimas dėl sunkvežimių apmokestinimo. Eurovinėtės siūlymas yra puikia naujiena visiems ES piliečiams. Na, mes dar toli nuo to, kad sąnaudas prisimtų kelių transporto sektorius, kuris tas sąnaudas ir sukelia nes visuomenės sveikata, e, nelaimingi atsitikimai, avarijos tebėra didžiulė problema. Galiu pasakyti, kad žmonės kenčia nuo transporto sukeliamų problemų ir į tai retai atsižvelgiama. Šiame parlamente nenorima kalbėti apie labai sunkes vairuotojų darbo sąlygas. Tai kelia grėsmę visiems, visų saugumui. Tačiau apie tuos kelių kankinius nenorima kalbėti, apie to, ką turgininkų likimą čia nekalbama. Norėčiau pasakyti, kad reikėtų atsižvelgti ir į kitą transportą, upių, jūrų ir panašiai. Tai turėtų teigiamą įtaką visiems sektoriams. Tačiau mokesčiai turėtų būti taikomi sąžiningai, kad jie nebūtų perkelti ant vairuotojų pečių ar ant transporto įmonių savininkų pečių. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Ena. Dabar e, baigiame diskusijas šiuo klausimu. Ponui Kalas suteiksime žodį, prašom. Ah. For... Labai ačiū, gerbiami parlamentarai ir pirmininkė, už jūsų komentarus. Aš pasakysiu keletą pastabų. Pirmiausia, eurovinėti nėra europinis mokestis. Tai turi būti labai aiškiai pasakyta paprastai pavadinimas galbūt nelabai vykęs. Iš tikrųjų, direktyva siekia priešingo dalyko, ne, apriboja nacionalinius mokesčius. Mes turime 22 e, valstybės, kurios e, įvairioms transporto priemonėms taiko skirtingas mokesčių tarifus, skirtingus mokesčius tiek sunkiam transportui, tiek privatiems automobiliams. Ir įvairūs naudotojai moka tokius e, mokesčius, jeigu jie naudojasi šio tinklo keliais. E, kitas dalykas, e, reikėtų paraginti jūs priimti kompromisą, nes iš tikrųjų sutarimas yra daug sudėtingesnis, negu jis atrodo. Iš tikrųjų čia vyksta dvi nuolatinės kovos. Pirmiausiai kovojama dėl principo, kas ir už ką turėtų mokėti, naudodamasis infrastruktūra. Kitaip sakant, žengiama teisingai linkme. Naudotojas ir teršėjas turi mokėti. Šie principai turi būti įtvirtinti. Kita kova kuri galbūt yra daug labiau įsisenėjusi, daug e, aštresnė kova, yra konfliktas tarp valstybių, kurios e, kenčia nuo sunkaus e, arba intensyvaus tranzitinio transporto ir tų, kurie turi daugiau lankstumo, daugiau priemonių spręsti problemas pritaikydami infrastruktūrą. Ir e, jam tenka e, paskirstyti šitą e, išlaidų naštą tarp naudotojų ir mokesčių mokėtojų apskritai. Be abejo, kalbame pirmiausia apie mokėtojus. Be abejo, e, yra kita šalių grupė, kuri irgi labai matoma šiuose diskusijose. Ir turiu priminti, kad e, spalio 15 dieną taryboje buvo sutarta dėl politinio kompromiso. Tiesąkant, labai nedaug balsų perlipame blokuojančią mažumą. Taigi iš tikrųjų procesas buvo nelengvas ponas Alhadrui e, e, labai daug dėjo pastangų siekdamas kompromiso, siekdamas gero pasiūlymo ir aš tikrai nuoširdžiai noriu jūsų paprašyti, palaikykite šį kompromisą. Be abejo, atrodo, kad dokumentas e, kupinas įvairiausių detalių, kurios netenkina vienų ar kitų šalių, vienų ar kitų grupių interesų, tačiau tai yra didžiulis žingsnis. Ir šis dokumentas jau e, buvo nagrinėjamas daug daug metų. Taigi dabar metas žengti tą žingsnį į priekį. Labai ačiū. Ačiū. Komisarė. Dabar paprašysiu pasakyti ponė Jorni. Gerbiami parlamentarai. Pirmiausia, noriu padėkoti už labai vertingas diskusijas. Daug argumentų ir kontrargumentų buvo išsakyta e, ir tai byloja, kad, kaip komisija pasakė, iš tikrųjų čia kalbame apie kompromisą tikrai to žodžio prasme, nepaisant gausybės sunkumų, daugybės ginčių. Aš esu įstikinusi, kad tai yra europinės sėkmės istorija, kaip panas Laisvit sakė. Labai dėkinga už e, šiltus žodžius pirmikačių Vengrijai, kaip ir visų kompromisų atveju. Tai yra savotiškas pusiausvėros ieškojimas, savotiškas balansuojantis aktas. Uh, Mes turime išlaviruoti tarp ekonominių argumentų ir darnumo arba tvarumo argumentų. Ir be abejo, taryba neignoruoja ekologinio reikalavimo, nes šios direktyvos apskritai nebūtų atsiradę. Tačiau mums reikia rasti pusiausvyrą, taip pat ir tarp, tarkim, centrinių ir periferinių valstybių. Taryba iš tikrųjų vyko daug ir labai kažtų diskusijų šią temą. Kaip rasti sprendimą, kuris atneštų naudos ir periferiniam valstybėm, kurios nesijaustų įsprausus į kampą. Ir galų galiam pavyko taryboje užsitikrinti kvalifikuotą balsų daugumą, labai tikiuosi, kad parlamente atsitiks taip pat. Panašu, kad iš diskusijų tokia tendencija ryškėja. Be abejo, tai yra tik tai lašas jūroje, tačiau aš tikiu, kad vis dėlto tai yra labai svarbus žingsnis teisinga linkme, internalizuojant išorinius kaštus ir išlaikant uh, arba nukreipiant e, surinktas pajamas į vėlgi tą patį sektorių, kuriam reikia investicijų. Be abejo, tai yra kompromisas ir kompromisas niekada nebūna tobulas. Kita vertus, e, ateityje mes turėsime dar galimybių gerinti šį mechanizmą įvairiais etapais. Kalbant apie struktūrinės problemas, norėčiau paminėti kad, pavyzdžiui, vienas iš aspektų yra pajamų panaudojimo klausimas. Ne vienas žmogus kėlė šį klausimą. Sustarime ir išsamių rekomendacijų, kaip valstybės narės turėtų panaudoti surinktas pajamas ir valstybėms, kurios e, bus surinkama šių pajamų. Mažų mažiausiai 15 procentų turėtų būti panaudota transeuropinių tinklų kūrimo finansavimui. Taigi, tai yra labai geras kompromisas, kaip paminėjo panas Dikstraks. E, galbūt tai yra pirmasis ir kuklus žingsnis, tačiau bent jau teisinga linkme. Kita klausimą taip pat kelia panas Dikstraks. Dėl kamščių, transporto kamščių sukeliamų kaštų, kad juos reikėtų akcentuoti. Sustarėme apimam ir ši problema, kadangi valstybėm narėm leidžiama įvesti tam tikrus mokesčius ir diferencijuoti juos pagal vietą bei paros laiką. Pavyzdžiui, numatoma galimybė imti didesnį, rinkti didesnį mokestį tomis valandomis, kada kamščių tikimybė didžiausia. Taigi, tai būtų savotiška alternatyva, kur leistų kovoti su kelių grūstimis. Na ir netgi tarša taip pat e, yra nagrinėjama. Netgi taršos mokestis turėtų prisidėti prie grūščių Europos keliuose mažinimo. Galų galia dar vienas aspektas, kurį paminėjo ponas Lichtenbergen dėl išorinių kaštų. Šių metų gruodžio 14 praeitų metų, gruodžio 14 taryba galų gale baigė savo formuluotę, parlamentas irgi pasiūlė pataisą, kuri e, leisų pasiūsti signalą plačiai visuomeniai piliečiams. Taigi buvo kalbama apie papildomą mokestį kalnuotose teritorijose euro 1, 2, 3 kategorijų autotransporto priemonėm, e, tuo tarpu aukštesnė e, kategorijų e, transporto priemonės bus apmokestinamos tik tai nuo vėlesnių etapų, nes jos teršia jau mažiau negu senesnių kategorijų, senesnių kategorijų transporto priemonės. Taip pat mes turėtumėm sukurti skatinimo priemonės, dėkti kaip galima daugiau Euro 5 ir Euro 6 taršos klasės transporto priemonės, nes jos yra mažiausiai taršios. Taigi, visą tai apibendrinant, e, ponė pirmininkė, galiu pasakyti, kad šios diskusijos atskleidė, jog Eurovinietės direktyva yra pozityvus ir labai svarbus žingsnis atnešantis naudos transporto pramonį. E, viena vertus e, toks e, sunkio transporto apmokestinimas yra svarbus jau savaime, kita vertus jis turi simbolinę vertę, kadangi teršėjas moka principas, na, ne pirmas įk yra iš tikrųjų įdėgiamas praktikoje. Mes norėtume internalizuoti visų transporto rušių išorinius kaštus Tačiau labai svarbu, kad dabar draugės Europos parlamentų būtų pasiektas sutarimas bent jau dėl sunkio transporto ir kad šią priemonę parlamentas patvirtintų, nes tada e, pagerės ir ekonominis efektyvumas ir sumažės neigiamas poveikis aplinkai, kurį kelia dabar kelių transportas, e, jis bus švelnintas, taigi galų gal iš viso to išloš piliečiai. Ačiū. Tiene la palabra el padre de la criatura, el señor Al-Hadraui. Ir dabar e, žodis būtų pranešėjai ponui Al-Hadraui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie mane palaikė ir e, tiems, kurie nors ir nebuvo, nors ir nepritarė, bet pateikė savo komentarų. Transportas, aišku, generuoja tam tikras sąnaudas susijusias su e, tarša, su uh, grūstimis ir, ir, ir panašiai. Ši direktyva numato tam tikrą sistemą, kuri įgalins valstybės narės taikyti principą teršėjas moka. Ir čia taip pat numatyti principai, pagal kuriuos bus galima reinvestuoti surinktas lėšas į transporto e, sektorių. Manau, kad e, tai pagerins transporto sektoriaus veiksmingumą ir taip pat leis e, užtikrinti didesnę lygybę tarp įvairių transporto rūšių. Aš jau sakiau, jog labai sunku buvo pasiekti šito kompromiso. Komisija Baltojoje knygoje rašo, jog jinai pageidauja, kad išoriniai, išorinės e, sąnaudos iki 2020 metų būtų visiškai padengiamos Mes tikimės, kad Europos parlamentas pasisakys už šios direktyvos projektą, tuo būdu mes įrodysime, jog Europa sugeba priimti palankius savo piliečiams sprendimus. Ir tikiuosi, kad tos naujos galimybės bus panaudotos valstybėse narėse, galbūt ne visose, bet galbūt tinkamas, tinkami rezultatai parodys toms valstybėms, kurios netai palankiai žiūri, jog verta eiti šitą linkmę. Europos komisijai dar lieka daug darbo per ateinančius metus šioje srityje ir per tą laiką galbūt paaiškės, ar išorinių e, sąnaudų įtvirtinimas neturi tapti privalomas. Tačiau tą parodys e, ateitis. Na, o kol kas padaryti pirmi žingsniai, tačiau tinkama linkme. Dėkuoju ponui Kadraui. Dabar keletos minučių pertrauka, o paskui vyks balsavimas.